vienas pasisakymas dėl e, darbo tvarkos, tikiuosi, kad tai bus tikras pasisakymas. Ačiū, pana pirmininkė, aš taip pat linkiu tiek jums, tiek visiems kolegoms gerų atostogų, tačiau noriu, žinodamas, kad e, diskusijos dėl žmogaus teisų vyksta ketvirtadienį po pietų, tai yra ilgametė tradicija, tačiau atrodo, kad šie klausimai yra tokie svarbus, jog jie turi būti balsuojami platesnėme kontekste, dalyvaujant daugiau parlamento narių, galbūt per kitą kadenciją parlamento vadovai pagalvotų apie galimybę balsuoti šis klausimais dar iki pietų, tam, kad ne 30 ar 40 žmonių priimtų e, tokius sprendimus, kurie labai svarbus žmogaus teisėms įvairiose šalise. Pirmininkas, taip, aš pasižymėjau, ką jūs pasakėte, mes perdusime šią informaciją. Tačiau Tačiau niekam netrūkdoma, parlamento, niekas parlamento nariams netrūkdo atvykti ir į popietinius posėdžius ketvirtadieniais ir juose dalyvauti. Ačiū, posėdis baigtas.